tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamų teršalų kiekio iš lengvųjų ir keleivinių komercinių transporto priemonių. Tai e, visų pirma žodis aplinkosaugos su komiteto atstovui ponui Javoru. Yes, please. Please. Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Commissioner, dear colleagues, Gerbama pirmininkė, komisijos narė, e, gerbėmieji parlamento nariai. Kalbame apie darbo taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamų teršalų, tai yra euro šeštasis standartas. Kiekvienais metais 430 tūkstančių žmonių miršta dėl e, taršos. E, daugybė žmonių susirga ir tai e, padaro 940 milijardų eurų nuostolių. E, dėl to kyla įvairios kvepavimo lygos, plaučių vėžys ir panašiai, o didėja rūkštingumas. Dėl to ES per metus E, ankstyvą mirtimį miršta maždaug 75 tūkstančiai žmonių, ypač miestuose. Ir tai susiję su teršalais išmetamais iš dizelinių automobilių. E, ta dizelinio išmetama norma yra 80 mg kilometrui. Tad buvo pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos ir ten sakoma, kad reikia, galima būtų nukrypti nuo e, numatytos taisyklės, kuri yra e, nesuderinama su e, taisyklė 715.07 ir taip pat taisyklė 396.05. Tai reiškia, kad e, automobiliai galės išmesti 164 mg e, vienam kilometrui azoto oksido. E, tai yra didesnė riba negu kad anksčiau. Ir ji turėtų įsigalioti, kuomet bus priimta nauja testavimo realiomis sąlygomis sistema. Tai, e, tai reiškia, kad taršos riba didinama 110 procentų. Ir tai reiškia, kad mes ne tik didiname taršą, bet taip pat keliam, sukeliame bejonių e, mūsų darbų. E, e, Todėl iki 2016 balandžio pirmos dienos e, turime susitarti, nes būtent tuo metu įsigalios naujoji testavimo realiomis sąlygomis sistema. Ačiū. Benkovska. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas komisijos nariai Benkovskai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Šiandien mes aptarėme naujos misijų testavimo procedūros klausimus keleiviniams ir komerciniams lengviesiams automobiliams. Žinote, kad apie tai diskutavome jau kuris laikas, tačiau nepais, atsiradus naujiems faktams ir e, paaiškėjus kai kuriems naujiems įvykiams, e, procesas buvo dar labiau pasispartintas ir buvo priimti sprendimai. Mes žinome, kad laboratorijų e, bandymai nėra patikimi ir dizelinių automobilių išmetamos emisijos buvo nustatyta yra siekia E, yra gero, keturis kartus didesnės negu e, Euro 6 e, automobilių pagal testavimo rezultatus rodomus, rodomi rodikliai. Taigi mums reikia kažką keisti. Mes priėmėme sprendimą, kuris yra unikalus ir atitinka ir pritaikytas mūsų tikslams. Mes pirmieji įvedėme uh, ir e, pagal realias sąlygas atliekamus bandymus ir testus. Ir gerok, visiškai pakeitėme e, matavimo e, sistemas ir bus visiškai neįmanoma kaip nors tų testavimo procedūrų falsifikuoti valstybės narės pareigojo iki kitų metų rugsėjo mėnesio apriboti išmetimus iki 160 mg kilometrų ir bus dar labiau mažinama iki 2020 metų e, e, bus dar labiau mažinami tie e, rodikliai. Tai yra, sistema tampa dar labiau ambicinga E, buvo e, įvesti e, griežtesni faktoriai, tai yra nebuvo įvesti, bet buvo pasiūlyti, tačiau valstybės narės jiems prasipriešino. Vis dėlto reikia pasakyti, kad šis sprendimas yra gerokas žingsnis į priekį, nes mes vertinsime automobilius ir jų rodiklius tų automobilių, kurie realiai juda mūsų gatvėmis ir keliais ir juos derinsime prie mūsų bendrųjų aplikosauginių standartų ir, ir tikslų. Dėl to mums reikia tą sistemą įgyvendinti kiek įmanoma greičiau ir norime paprašyti jūsų pritarimo komisijos pasiūlymui įvesti tuos e, realistinius e, pagal esamą padėtį, realią padėtį e, esamus ir taikomus testavimo metodus. Mes Taip pat sieksime toliau plėtojantis e, technologijoms e, pasiekti galutinį tikslą, e, tai yra dar ambicingesnį tikslą, tai yra 80 mg km rodiklį. Taigi tam esame numatę atitinkamą išlygą, tai yra Iki 2020 metų e, šie apribojimai gali būti pritaikyti, priderinti atsižvelgiant ir pakeisti atsižvelgiant į technologijų vystimasi dabar, dabar taikomos te, te, technologijos, kurios e, bus taiko, yra taikomos ir bus taikomos naujoje sistemoje, vertinant e, dabartinius e, eksploatuojamus automobilius, jeigu ji bus toliau plėtojama ir tobulės, ji leis mums dar labiau sumažinti, e, tai yra padidinti reikalavimus ir sumažinti teršalų kiekį. E, Taigi iki šių metų pabaigos mes norėtume galutinai įtvirtinti šį principą. Ir automobiliai, kurie yra kuriami šiuo metu ir kurie pasieks rinką ir bus pradėti naudoti rinkoje per ateinančius penkerius metus, uh, turės būti e, e, gaminami jau nustatant gerokai mažesnius e, išmetalų kiekius. Komisija yra pasiūliusi trečiąjį emisijų testavimo paketą ir jos mintis yra tokia, kad bet kokio automobilio gamintojas turi pateikti atitinkamą atitikties šiam teisės aktui sertifikatą. E, kuris patvirtintų, jog šis automobilis e, atitinka e, visus keliamus reikalavimus. Taip pat turės būti užtikrintas kontroliuojančių institucijų nepriklausomumas. Kitą savaitę aš pateiksiu atitinkamus dokumentus diskusijai. Mes norime taip pat įvesti naujas kontrolės ir, e, ir stebėjimo procedūras, e, siekiant užtikrinti tinkamą e, valstybėse narėse veikiančių ir naudojamų automobilių priežiūrą. Taip pat reikia vis dėlto pažymėti, jog valstybės narės kol kas nelabai koordinuotai reaguoja į komisijos pasiūlymus ir joms bus pasiūlyta teikti informaciją apie vykdomą e, rinkoje, rinką pateikiamų automobilių kontrolę. E, tokie reikalavimai bus dar labiau sugriežtinti ir tai reiškia bus e, didesnė kokybės, didesnė kokybės kontrolė ir griežtesnių taisyklių įvedimą. Mums reikia atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą e, automobilių pramonę ir e, tos, e, tos sektoriaus gaminamą produkciją. Dėl to mums reikia kiek manoma greičiau įvesti naujas griežtesnės taisyklės, testavimo taisyklės. Ir taip pat norėčiau pas, dar keltą žodžių tarti apie Euro 5 dokumentų paketą. Tai yra Euro 5 ir Euro 6 dokumentai, kurie, kuriais yra reglamentuojami, reglamentuojamas emis, reglamentuojama emisijų kontrolė. Čia dokumentai turės dar būti aptarte, aptarti ir mes norime, kad būtų įvesto nauja emisijų kontrolės e, procedūra, nauja sistema ateityje, netolimoje ateityje, nes norime visi pasiekti savo aplinkosauginių tik, apsaugin, aplinkosauginių tikslų. Žinau, kad jums tai taip pat yra svarbu. Tad, gerbėmieji parlamento nariai, e, manau, kad jūs e, suprantate, kad mano įsipareigojimas yra labai aiškus. Aš noriu, kad sistema ir mūsų tolesni žingsniai būtų nuoseklus ir noriu e, priversti pramonę ir visą, visą automobilių sektorių pasi Mm, paklusti mūsų keliamiems reikalavimams viso, to vieno bendro tikslo vardan. Tai yra siekiant e, užtikrinti tinkamą aplinkosaugą, tinkamus aplinkosaugos standartus. Dėkoju. Ir apsaugoti mūsų aplinką. Komisaris, kolegas, huinavond. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kolegos, labas vakaras visiems. Apie kągi šiandien kalbame? Visi puikiai žinome, visi siekiame, kad NOX, NOXai išmetimo, išmetalai sumažėtų, kaip manoma, daugiau. Šiuo metu dizelinė Euro 6 uh, uh, automobiliai keturis kartus daugiau išmeta teršalų, negu kad turėtų. Taigi šiame tekste yra dabar realiomis sąlygomis nustatoma, kiek ir kokios, kokie automobiliai išmeta, dėl to turi būti aiškiai susitarta. Taigi užtek švaistyti laiką, reikia pagaliau priimti šį teisės aktą. Gerbiama komisijos narė, turėtumėte pateikti e, teisėkuros pasiūlymą artimiausių laikotarpių, kad nacionaliniu lygiu būtų imtasi priemonių, tam, kad kontrolės priemonės nacionaliniu lygiu būtų nepriklausomos ir nešališkos. Taipogi deleguotai ir gyvenimo teisės aktai, dėl to vyksta diskusijos parlamentas pasisako už tai, kad tiesiogiai tai būtų pritaikoma, taigi deleguotojų aktų reikėtų, o ne įgyvendinimo. Na ir dar paskutinis dalykas. Protingas automobilių gamintojas nelaukia paskutinės minutės, o jau dabar pradeda prisitaikyti prie būsimų reikalavimų ir ima išmanesias priemonės e, naudoti visų e, tik visų interesų siekdamas apsaugoti, taip pat ir vartotojų. Pone Belet, jums milinoji kortelė nuo pono Zani. Ar sutinkate atsakyti į klausimą? Prašom. Ačiū už suteiktą galimybę užduoti klausimą. Aš esu už griežtas taisyklės ir už tai, kad jų reikia laikytis. Tačiau padėkite man suprasti, ar dabar, ar iš tiesų šios taisyklės yra per griežtos, ar tiesiog automobilių pramonė jų nenori laikytis. Ačiū. Pone Zani, eh, mėly kolegos, Aš nežinau, ar tai yra čia svarbu, tačiau man atrodo, kad svarbiausia būtų padaryti išvadas ir apibendrinti tą situaciją, kokia yra dabar. Manau, kad iš dabar kilusių skandalų turime padaryti išvadas. Kaip ir sakiau, noksų kiekis turi būti kaip manoma greičiau sumažintas, bet to tyrimų komisija yra sudaryta, komitetas tiksliau, kuris turėtų nustatyti, e, kur buvo padaryta klaidų. Be to, homologizavimas turi būti sustiprintas. E, reikalinga yra e, homologizavimo kontrolė nepriklausoma ir rimta tyrimų komitetas turi e, tuo pasirūpinti. Taigi mūsų visų tikslas yra sumažinti azoto oksidų kiekį išmetamą. Pone Belėt, jūsų idėjos labai populiarios. Ponas Tas dar, ponas Tas dar paprašė mėlynosios kortelės jums užduoti klausimą. Ar priimtumėte? Prašom. Dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau sužinoti, kokia bus jūsų frakcijos pozicija, kai reikės po poros savaičių balsuoti. Ar frakcija balsuos e, visuomenės sveikatos labui, už visuomenės sveikatą, ar jūsų frakcija pasirinks realią poziciją, ar e, kreipsis į komisiją su prašymu pateikti pasiūlymą. Ar bus tokia jūsų pozicija? Ar pritartumėte tam, kad nuo 80 iki 120 e, ar 160 netgi pereitume nuo, 100, nuo 2010 metų? Pone Berė, tai prašom žodis. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Stasai už klausimą. Kaipgi elgsis mūsų frakcija? Mūsų frakcija balsuos visuomenės sveikatos labui. Kaip žinia, šiandien buvo paskelbta, kad Euro 6 tipo automobiliai keturis kartus daugiau išmetė, negu kad yra numatyta teisės aktų. Tai reiškia, kad per pusantrų metų, per dviejus su pusę metų e, turi būti pasiektas labai rimtas suma, didelis sumažinimas, o po poros dar po poros metų dar labiau turėtų būti sumažinta NOX išmetimui. Taigi, kasgi šiandien yra siūloma? Šiandien siūloma sumažinti per pusę, o po to dar labiau sumažinti siūloma išmetimus. Ir toks būsų, būtų ir mūsų pasiūlymas, tokia būtų mūsų pozicija. Ačiū, dabar žodis poniai Vambremt. Dėkoju, pirmininkė. Man papildomų argumentų čia nereikia. Manau, kad prieš mane kalbėjęs kolega viską tai padarė, visą tai jau pasakė. Tai yra kodėl reikalingi tie testai, bandymai realiomis sąlygomis. Mes pasisakome už tą prieštaravimą, nes mes manome, kad turi būti numatyta galimybė pateikti tobulesnį pasiūlymą. Be jokios abejonės, mes jūsų ketinimais nebejojame, tačiau reikalingas didesnis ambicijų lygis. Neprimtina yra tai, kad techninis komitetas priima tokius sprendimus, kurie e, sumažina euro 6, euro 6 standartus, kurie buvo priimti prieš 10 metų. Taigi atitikties faktorius čia yra labai svarbus, nes tik tai tokiu atveju bus laikomasi tų taisyklių, dėl kurių nustatėte, e, kurie buvo nustatyti prieš 10 metų. Ačiū dabar žodis ponė Girlingai. Ačiū pirmininkė. Manau, visi sutarėme, kad siekiame geresnės kokybės. Dėl to ir numatėme re testavimą realiomis vairavimo sąlygomis. Ir šią sistemą reikia įgyvendinti kuo greičiau. Aišku, reikia susitarti dėl detalių, tačiau esminis susitarimas jau yra. Ir tai bus džiulis žingsnis į priekį, nes 2020 metais. E, tarša bus e, labai sumažinta. Tad e, argi galime atsisakyti galimybės sumažinti taršą net ši, iki šešių kartų? Žmonės, kurie šiandien susiduria su tarša, to nusipelno. Tad mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad tai būtų padaryta. Raginu ir parlamento narius ir komisiją prisidėti prie šių veiksmų. Įsivaizduokite, jeigu mums nepavyktų. Tai poveikis būtų jaučiamas ištisus e, me, daugybę metų ir nuo to nukentėtų tūkstančiai žmonių. Taigi susėskime visi prie stalo ir susitarkime dėl konkrečių dalykų ir e, atstovaukime ES institucijoms taip, kad nuo to naudos gautų mūsų piliečiai. Ačiū. Ja. Panas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai už jos pasisakymą. Visų pirma, norėčiau pabrėžti štai ką. Ir turėtume to neužmiršti. Tai yra kaip svarbu Europos piliečiams yra sveikas ir švarus oras ir jie nenori būti toliau apgaudinėjami Europos automobilių pramonės. Ir ponia komisijos narė, jūsų komisija sako, jog reikia geresnių e, teisės aktų, geresnio reguliavimo. Jeigu jūs jau e, sakote kažką padarę, tuomet aš galiu teikti, jog tai nepadaryta. Uh, valstybės narės nedrįsta prisimti politinę atsakomybę. Ir aš taip pat manau, kad reikšminga tai, kad ir vėl čia nėra tarybos atstovų. Turime šį priekaištą nusiųsti valstybėms narėms, e, e, kad jos neturi visiškai jokių ketinimų užtikrinti oro švarą e, mūsų piliečiams, juk tai yra kiekvieno piliečio e, teisė. Bet noriu paklausti, kaipgi, e, ką daryti, kad mūsų piliečiai gyventų švarioje aplinkoje, jeigu miestuose vis dar leidžiama važinėti tokiems nešvariems, taip aplinką teršiančiams automobiliams. Mes žinome, kad Jau sausio 7 e, dieną buvo nustatytos ribinės vertės, e, šeš, tai yra buvo pasiektos ribinės vertės ir netgi viršytos tos ribinės vertės šešiol, visiems 16 metams, 2016 metams Londone. Kaipgi tą paaiškinti e, Londono gyventojams, o 2015 metais Niderlanduose. E, sukčiaujanti programinė įranga buvo tas metų išrinkt, iš, terminas, kuris buvo išrinktas metų terminu. Tad e, mes negalime leisti valstybėms narėms ir toliau vykdyti tokią klastingą ir e, apgaulingą savo e, politiką, transporto politiką. Taigi reikia kažką daryti. Dėkuoju, ponė Kijonen pusantros minutės. Puheenjohtaja, noin puolet EU kansalaisista asuu kaupungeissa, joissa... Dėkuoju, pirmininkė. Pusė europiečių iš viso gyvena miestuose ir būtent miestuose daugiausia yra teršiamas oras, teršiama aplinka. 430 tūkstančių mirčių e, dėl to Europoje yra sukeliama. 940 milijardų tai kainuoja Europos Sąjungai visai. problema yra didžiulė. Kaipgi dabar įmanoma, kad azoto oksidų išmetimai, išmetalų kiekis yra nekontroliuojamas. 40, 80 tiksliau miligramų yra e, nustatyta riba. Kodėlgi dabar nenustatyti 160, paskui perėti prie 120 ar kitokius e, vertės. Mums reikalingi yra reikalingos yra privalomo pobūdžio priemonės. Taigi, tikiuosi, kad po dešimties metų pavyks pasakyti, kad pagaliau NO2 e, išmetalus e, kontroliuojame, jų kiekį bent jau, nes šiuo metu daugybė daug, daugybę milijardų eurų mums tai kainuoja, nes visuomenės sveikata brangiai kainuoja. Dėkuoju. Mr. Aikaut. Ačiū, ponas Aikaut, minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už tai, kad paaiškinote jūsų teiktą pasiūlymą. Ir vėlgi, aš esu kiek nusivylęs, nes tikėjausi, taip pat išgirsti, kokiu, kokiu potencialų pokytį jūs išvelgėte šiame pasiūlyme. Tačiau jūsų pasisakėme tapo aišku, jog jokio pokyčio nebegalime tikėtis. Ir valstybės narės, kurios čia neatstovaujamos šiandieną, ga, išgirdo, jog jos e, iki 2019 metų bus, e, turės įsipareigoti 160 e, mg limitui. Ir tai reiškia, jog keitisti standartą nuo 80 iki 120 mg Ir iki 2021 metų, nors mes jau buvome nusprendę e, šiuose rūmose, kad e, iki 140 galėtume limituoti šią ribą iki 2018 metų, rodo, jog e, mes pralaimėjome. Taigi, tad net jeigu jūs ir esate iš e, automobilių pramonės, e, esate automobilių pramonės atstovas, jūs negalite tikėtis, kad e, teis, teisės aktų kuriejas pasiduos tokiam e, pramonės spaudimui. E, Pavyzdžiui, Niderlanduose matome, jog e, buvo e, nustatyti kiti standartai ir e, panašu, kad nebus, nebus laikomasi tų naujųjų įvedamų taisyklių. Tad mes norime jūsų paklausti, ar jūs esate numatę griežtesnių limitų nustatymą ir kada konkrečiai tai, tai, tie limitai turėtų pradėti veikti. Mes norime išgirsti jūsų atsakymą jau šiandieną. Presidente. Pone Evi, dėkoju pirmininkė. Mūsų frakcija penkių žvaigždučių judėjimas pritarė tam, kas šiandien siūloma. Nes dabar vyksta sukčiavimas, tikrai to žodžio prasme. Todėl, kad mums yra pristatomas labai ambicingas, unikalus pasaulyje projektas. Taip, sakoma, kad čia yra didžiulis žingsnis į priekį, tačiau realiai kasgi čia yra pasiūlyta, realiai tai nieko nepadarys, nes automobiliai ir toliau terš, gal net daugiau negu kad iki šiol ir viršys ribas. Automobilių pramoniai buvo skirti septyneri metai. Ilgas laikotarpis yra septyneri metai tam, kad būtų prisitaikyta prie naujųjų ribų ir buvo septyneri metai skirti realiomis sąlygomis prisitaikyti prie to. Manau, kad dabar komisija turi kaip manoma greičiau pasiūlyti rimtą ir tinkamą teisės aktą, kuris realiai apsaugotų visuomenės sveikatą. Ačiū. Dabar žodis poniai Tornano vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, štai turime dabar labai nemalonę dilemą. Viena vertus, Europos komisija e, puikia idėja turi e, sušvelninti reikalavimus lengvųjų automobilių pramoniai ir e, nepaisant Volkswageno skandalo matome, kad didžiulis spaudimas yra daromas automobilių pramoniai. Be to, kita vertus, matome, kokia situacija yra pasaulyje ir kiek darbo vietų yra prarandama šioje sektorėje. Ir dabar komisija pasirinko savo mylimiausią kelią – apeiti parlamentą. Juk mūsų bendras darbas turi būti grindžiamas pasitikėjimu ir bendra atsakomybė. Europos parlamentas turėtų sumažinti e, biurokratijos e, ekscesus, taip sakant. Ir būtent dėl tos priežasties mes pasipriešinsime tam pasiūlymui. Ačiū. Ačiū dabar žodis kolegai Lyze pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėlyi kolegos. Aišku ir tiesa, kad kasmet, e, remiantis komisijos pasiū, e, e, duomenimis, 400 tūkstančių žmonių dėl e, išmet, automobilių išmetalų keliamos taršos, oro taršos. Ir mums reikia laikytis visų komisijos, pačios komisijos nustatytų standartų. Ir mūsų frakcija įsipareigojusi pašalinti tos iš, iš, ar kiek man labiau apriboti tos taršos šaltinius, kurių be kita ko vienas yra automobiliai. Negali būti, kad testų rodikliai e, realybėje visiškai netitinka rodiklių, kuriuos e, nustato laboratoriniai tyrimai. Tačiau panašu, kad netaip paprasta atsakyti tokius e, sudėtingus dabar mūsų realybės, realybėje kilančius klausimus. Ir aš, aš asmeniškai manau, kad yra priežasčių, E, dėl ko mums yra taip sunku įvesti tą naują, e, naują sistemą, tai yra nu, griežtesnius standartus, tai yra 1,2, 1,1 e, rodiklį. Yra labai nemažai politikų, kurie taryboje pasisako už griežtesnius standartus, tačiau vis tiek gali iškilti tokia situacija, kad nebusim, nepasieksime jokio e, rezultato, kuris mus visus patenkintų. Dėl to mums reikia ieškoti kitų sprendimų, kurie leistų mums e, e, griežčiau planuoti mūsų žingsnius. Pavyzdžiui, dabar jau testuoti griežt, pagal griežtus įvestus standartus, testuoti dabar gatvėse ir keliuose važinėjančius jau pagamintus automobilius. Dėkoju, ponas Degrūtė. Ačiū. Vokietijos miestai e, turi tikrai didžiulių problemų laikydamėsi e, aplinkosauginių taršos standartų. Kaipgi aš turėčiau pristatyti šį pasiūlytą pasiūly, e, dokumentą savo miesto merijai? Kaipgi pateisinti dabar, taikom, dabar siūlomus standartus? Aš Norėčiau žinoti, kadagi mes pagaliau uh, nustosime taikstyti su tais uh, tokiais tai atitikties standartais, kurie yra vis labiau silpninami ir mažinami ir vis mažiau ambicingi. Ar jūs, ponia komisijos pirmininkė, išvelgėte pavojų, kad e, remiantis tokiais kokie yra dabartiniai e, oro taršos standartai, ne, nebus taip, kad galiausiai jūs e, paduos į teismą. Jeigu ši tema yra tokia e, reikšminga ir jeigu mes čia stengiamės apie tai diskutuoti, man yra tiesiog skandalinga tai, kad tarybos atstovų čia nėra. Dėkoju. Thank you. Uh, Mr. Pretzel. One minute. Ponas Pretzel. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėlyjei kolegos. Azoto oksido taršalų mažinimas be abejo yra mūsų visus vienijantis tikslas. Visi čia prieš tai kalbėjusieji tai pabrėžia. Vis tiek šiandien Girdėjome nemažai apie spaudimą e, daromą pra, automobilių pramoniai. Tai yra e, e, vis dėlto reikia turėti omenyje, kad automobiliai yra leidžiami, paleidžiami į gatves remiantis laboratorijų tyrimų rezultatais. Kaip daugelis kolegų čia minėjo, E, daugiausia vis dėlto čia kaltinė patys automobilių pramonės atstovai, ne sektorius, o e, politikai, kurie neturi, nerodo pakankamai politinės valios iškelti griežtus reikalavimus šiam sektoriui. Ir jeigu ir toliau mums nepavyks to padaryti, tuomet ateityje bus viskas tik dar sunkiau. Ponas Belėt kalbėjo apie E, išmanę pramonės, e, e, paminėjo tai, kad apie, iš, apie išmanę automobilių pramonę ar išmanę komisiją čia iš viso niekas šiandieną nekalbėjo, apie tai jau laikas kalbėti. Ačiū, žodis ponui Torvaldui. Ačiū. Norėčiau užduoti paprastą klausimą. Turime teisėkuros procedūrą ir kokiagi yra mūsų tarnautojų pozicija. Ar jie remiasi demokratiniais principais, ar kaip tik juos pažeidžia. Komisija nori paprastai išspręsti klausimą. Tačiau situacija yra tokia, kokią matome. Susidūrime su Volkswagen skandalu. E, gali būti, kad jeigu komisija būtų laikiusis vien tik savo interesų, e, situacija būtų visai kitokia. Tad komisija galbūt turėtų prisimti atsakomybę už teršalų kiekį ateityje. Ačiū. Pone Deli. Kolegos spalio mėnesio sprendimas yra skandalas absoliutus, nes slapta susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai ir dabar šimta. 110 procentų yra padidinta tarša. Ir dabar net bandoma apeiti Europos parlamentą kaip bendra, kaip teisės aktų leidėja. Mes netarnausime lobistams. Vietoj to, kad mes šliaužtume prieš lobistus, parlamentas ir komisija turėtų pasirinkti piliečių stovyklą. Ir jau kitą mėnesį tas sprendimas skandalingas, turėtų būti atmestas. Komisija pagaliau turėtų e, užtikrinti nepriklausomus e, homologizavimo bandymus ir, kaip manoma, greičiau realiomis sąlygomis būtų, turi būti pradėti testuoti automobiliai. Ponas Jal dabar. Kolegos, Rugsėjo mėnesį kilęs Vokietijoje skandalas parodė, kad yra didžiulis netitikimas tarp nustatytų standartų ir reali, realios situacijos pramonėje. Ir norėčiau čia pabrėžti, kad du dalykai svarbus yra šiame tekste. E, pirmiausia, taršos kaštai visuomenės sveikatai ir nepakankamas esamų standartų galiojant, nepakankami galiojantys standartai. Ir dabar yra sakoma, kad papildomas smūgis yra suduotas sunkiomis sąlygomis ir taip gyvenančiai automobilių pramoniai. Tačiau šis posakis jau atgyveno. Ehm, pripažinkime, kad skandalas buvo naudingas amerikiečių ehm, automobilių pramoniai, nes dabar siekiant tobulumo kartais padaroma pasiekėme prastesnių rezultatų. Poniai Grostet žodis. Ačiū, pirmininkė. Mes visi pripažįstame, kad automobilių pramonė turi ir imtis rimtų e, pastangų tam, kad būtų sumažintas e, teršalų kiekis. Iki šiol atliekami laboratorijose testai nebuvo pakankamai skaidrus, o tai yra nepriimtina, nes mūsų vartotojai piliečiai turi turėti teisę žinoti, kokios kokybės orų kvepuoja. Būtent todėl e, visiems privalomos vienodos testavimo sąlygos būtų pažanga. Tačiau, jeigu balsuotume už komisijos pasiūlymą, tai tobulesnių ir patikimesnių testų ar bandymų taikymas būtų atidedamas ir būtų labai neatsakinga atidėlioti e, amžinai tų testų ar bandymų gyvendinimą. Aš noriu tik tai pabrėžti, kad svarbu yra ne tik tai Europos piliečių sveikatą apsaugoti, bet ir pačią automobilių pramonę. Taigi tas e, pasipriešinimas būtų ko gero geriausias sprendimas ir taip po ketverių metų būtų peržiūrima, at, ar atitikama yra kriterijams. Tačiau Tai turi būti padaroma tik tai teikiant automobilių pramoniai paramą ir užtikrinant, kad e, kriterijų būtų laikomas, mes turime susigražinti pasitikėjimą piliečių automobilių pramonę. Komisija, mes tikimės, kad priims e, rimtų, tvirtų pasiūlymų tam, kad būtų situacija patobulinta. Ačiū, dabar žodis poniai daly. Dėkoju. Pirmininkė. Kartais aš stebiuosi, kur mes gyvename, tarsi gyventume dviejose e, planetose. Prieš devynerius metus jau buvo įvestas griežtos taisyklės ir dabar atitinkamas komitetas pasakė, jog e, yra viskas gerai ir kad automobiliai gali toliau teršti e, orą kaip iki šiol. Tad prieš devynerius metus priimtas sprendimas buvo labai reikšmingas ir politinių atžvilgių ir mes E, turime suvokti, kad kyla pavojus mūsų e, piliečių, ypač e, pagalvokime apie vaikus, apie jaunąją kartą, jų sveikatai. Ir reikia pasakyti, kad e, automobiliai iki 2020 metų ir toliau e, terš e, aplinką pernelyg stipriai, net dabartinį, pagal ateities rodiklius, jie ta tarša bus vis tiek dvigubai didesnė negu prieš 90 metus nustačius standartus. Kodėlgi taip yra ir, ir kokių garantijų turime šiandieną, kad situacija pasikeis? Dėkuoju. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Mes jau daugybę metų žinome, kad yra klastojama, sukčiaujama, meluojama, apgaudinėjama. Mes tą sakėme komisijai, valstybėms narėms, tačiau niekas nesikeitė. Ir tai nebuvo vien technologijų klausimas. Technologijos egzistuoja, tai buvo e, pinigų taupimo klausimas. E, ypač tų automobilių atžvilgių, kurie, kurių gamyba valstybėse narėse stipriai subsidijuojama. Būtent tie e, automobiliai yra toliau ga, e, gaminami ir jų rodikliai toliau, buvo toliau klastojami. Ir e, ta, prie to prisidėjo pačios valstybės. Kadagi visa tai pasikeis? Mes juk negalime leisti, kad e, E, visi jaustumėmės kvailiais, nes ne, automobilių gamin, ne visi automobilių gamintojai buvo e, apgaudinėtojai ir sukčiautojai. Ir jų bausti negalima, bausti reikia tuos, kurie apgaudinėjo. Dėl to mums reikia nustatyti ir užtikrinti e, ribinės vertes, kurios, ribinės vertes, kurios ir buvo, dėl kurių buvo visų sutarta ir žiūrėti, kad jos būtų tinkamai kontroliuojamos. Pana Švap, ačiū, pane pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau pabrėžti, kad niekas Niekas nekvestionuoja azotoksido mažinimo rodiklių, visi sutinkame, kad reikia pasiekti to tikslo. Tačiau, ponia Krameri, šiandien mes kalbame ne apie kažkokį nukentėjusių piliečių kompensavimą, o apie komisijos pasiūlytą teisės aktą ir, ir, ir klausimą, ar reikia jį atmesti ar priimti. Jeigu jį atmesime, kaip jūs e, siūlote, tai nereikš, kad tai bus geriau mūsų aplinkai. E, ir kad po to priimtas teisės aktas pagerins situaciją. Tad norėčiau paklausti, kodėl jūs nenorite e, priimti to, kas yra siūloma, nes šiuo metu tai yra geriausias įmanomas žingsnis. Tad pagalvokite, ar negalėtumėte prisidėti prie to. Žinoma, tai nėra labai paprastas žingsnis, žingsnis. mes taip pat norime, kad sažiningieji nekentėtų ir mes taip pat irgi norime, kad viskas būtų E, viskas vyktų skaidriai ir sažiningai. Tačiau, mėlyi kolegos ir ponia komisijos narė, dėja, e, e, mes čia neturėtume kalbėti vien tik tai apie lengvų automobilių registravimą ir leidimus jiems suteikimą. Mes turime ne tik tai automobilių pramonės ar šiame konkrečiame sektoriuje galvoti apie šių standartų įgyvendinimą. Aš manau, kad Komisija, ponė komisijos narė, sėkmingai dirba siekdama sprendimo ir jeigu priimsime įgyvendinimo teisės aktą, mes ir kitose srityse galėsime pasiekti įpareigojančių tikslų. Dėl to visų kolegų norėčiau. E, visa, visų kolegų norėčiau paprašyti, kad būtų prisidėtų prie šio akto patvirtinimo. Dėkoju. Ponas Dens. Ačiū pirmininkėm. E, komitetas šį sprendimą priėmė tą dieną, kai parlamentas priėmė sprendimą dėl ambicingų emisijų nacionalinių rodiklių. Tai reiškia, kad tas priimtas sprendimas buvo politinis. Ir šiandien matome, kokia dėl to didžiulė tarša, kiek žmonių dėl to e, žūna ir turime pripažinti, kad e, rezultatai laboratorijoje ir realiomis sąlygomis skiriasi. Negalime toleruoti tokios situacijos e, ilgiau. Turime pasirinkti tinkamus standartus, e, kuriuos priėmė parlamentas ir komisija ir įgyvendinti testavimo realiomis sąlygomis sistemą. Komisija negali užmerkti akių ir turi e, išlikti atskaitinga šiam parlamentui. Ačiū. Žodis ponui Vandenkamp. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad šiandien vakare šį vakarą turime suprasti, kad 2015 metai buvo labai prasti metai Europos automobilių pramoniai. Vartotojai bei, vis, bei valdžios institucijos turi teisę į teisingą informaciją bei švarų orą. Taigi dabar kila klausimas, kaip to pasiekti per ateinančius metus. Kolegos Belet ir Lyza paskelbė, kokia bus EPP pozicija. Mes pasisakome už labai griežtą ir nedidelius, ir nedidelius trumpus laiko terminus numatantį kalendorių leidžiamiems išmetamų taršalų kiekiams. Toliau dabar patikrinimai kontrolės nacionalinės dėl homologizavimo. Ar komisija galėtų pateikti konkrečių čia atsakymų, konkrečios informacijos. Manau, kad kolegos esantys šioje salėje jau pradeda prarasti kantrybę. Laikas būtų pasižiūrėti, kokia dabar situacija yra. COP21 konferencija pasiūlė čia daug idėjų. E, Mm, ir gal net TTIP e, sustartimis su JAV galima būtų pasiremti, nes būtent ten už Atlanto buvo naujų gerų minčių. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mylėjo kolegos. Ponė komisijos narė, manau, kad dabar yra laikas jums žengti žingsnį. Komisija yra atsakinga kaip e, vykdomoji institucija, kad e, ši problema būtų galiausiai sažiningai išspręsta tai, ką ekspertai, e, tai yra išvados, kurios pateiktos, buvo pateiktos ekspertų, e, parodo, jog e, likšalinė padėtis yra nepriimtina. Norėčiau pateikti Jums porą konkrečių klausimų, ponia Bienkovska. Ar Jūs realiųjų emisijų principą įtrauksite į savo pasiūlymą? Ir kitas klausimas jūsų institucija, tai yra Europos komisija, jau ne vienerius metus ign... ar, ar, ar jūsų komisija ignoravo metai iš metų visas išvadas, kurias darė nacionalinės atitinkamos kontrolės institucijos? Ačiū. Pane Gardinė. Ačiū pirmininkė. Manau, jog visi sutarėme dėl to, kokiu keliu eiti. Jau ne vienerius metus žinome, kad mūsų pagrindinis tikslas yra gerinti oro kokybę ir tai nekelia jokių diskusijų. Jau dešimtmetį e, dirbame šioje srityje ir oro kokybė vis gerėja. Tačiau pastangų neužtenka. Taip pat turime e, pagalvoti ne tik apie ekologiją, bet ir apie ekonominius aspektus, kaip kad rašė vienas žinomas italų žurnalistas. Ek, e, aplinkosaugininkai daug kalba apie aplinkos apsaugą, tačiau e, ne viskas yra e, tiesa. Jeigu tikėtume e, aplinkosaugininkais, atsitiks taip, kad e, susidarys dviejų metų atotrukis ir nebus diskusijų apie oro kokybę. Būtent tai dabar ir vyksta. Mes kalbame apie tai, kaip sumažinti azoto ir smulkiųjų dalelių išmetimą. Būtent šie teršalai sukelia daugiausia problemų. Tad būkime atviri ir susitarkime dėl to, kad galėtume vėliau veikti kuo greičiau ir kad automobilių pramonė galėtų vadovautis ir remtis efektyviamis technologijomis. Ačiū. Žodis ponui Palučiui. Pirmininkė, tiksliau, gerbiamą komisijos narę. Norėčiau, kad jūs išreikštumėte tarybai mūsų e, pykti, nes dabar taryba visiškai negerbė Europos parlamento. Siūlomas pasiūlymas dabar dizeliniams automobiliams dėl e, azoto oksido išmetimų. Koks iš čia yra? Čia yra viršijami viršiamos laboratorijoje nustatytos realiomis sąlygomis taikomos ribos. Taigi visuomeniai buvo meluota. Tos priemonės turi būti realiai, realiomis sąlygomis nustatomis, o ne laboratorijose. 80 mg kilometrui buvo siūloma. Kaipgi dabar pritarti tam, kad tai įsigaliotų 20 metais? Dabar netgi siūloma iki 120 tai padidinti. Aš manau, kad nereikia čia dabar slėptis už kažko tai, o realiai pasižiūrėti šią situaciją ir drąsiai pasielgti, drąsių sprendimų imtis. Ačiū, dabar žodis ponija Jūso. Dėkoju. Mes visi siekiame pagerinti oro kokybę ir aplinką, tačiau atmesdami šį tekstą, ko gero to nepasieksime. Mes kaip tik priešingai prarasime tik tai laiko siekdami geresnės oro kokybės. Šiandien pateikiamas pasiūlymas yra Euro 5, Euro 6 pasiūlymas automobilių homologizavimui laboratorijose. Na, o realiomis sąlygomis keturis kartus padaugėja išmetalų kiekis. Tai yra maždaug būtų keturis kartus taikomas tas atitikties kriterijus. Dabar siūloma 17 metams 2,5 tas faktorius. Negalime to atmesti. Taip, gerai būtų, jeigu turėtume naujų parametrų, jeigu uh, E, homologizavimas būtų atliekamas realiomis automobilių naudojimo sąlygomis. Labai gerai būtų, kad iš viso 100 procentų būtų sumažintas taršalų kiekis. Tačiau pasaulis yra toks, koks yra. Jeigu dabar mes atmestume šį reglamentą, tai pakartoju, prarastume dar dviejus, trejus metus. Jeigu jau norime apsaugoti aplinką, puiku, tačiau tokiais argumentais nereikėtų remtis. Uh, Todėl, kad šiandien dabar bandome apskritai užmėgsti, už, užbėgti už akių tai komisijai, techniniam komitetui, kuris dar net nesukurtas. Pone Revo Dalion Bonifua. Praėjo mėnį po COP21 susitikimo. Tad kaip dabar galime pritarti tokiems komisijos pasiūlymams, kai siūloma sumažinti euro standartus? Uh, Skandalas automobilius pramonėje šiandien yra tikrai aktuali problema. Tačiau jau, nes jau ketverius metus buvo girimamasi e, ypač ekologiškais automobiliais, o šiandien paaiškėjo, kad e, testai laboratorijoje buvo klaidingi. Tad Labai gerai būtų pereiti prie testavimo realiomis sąlygomis, tačiau pereinant prie tokios sistemos svarbiausia nesumažinti nustatytų reikalavimų. Ar e, Šiandien, pavyzdžiui, kalbama apie e, greičio pribojimo padidinimą. Ne, taip nedaroma. Tad ir šioje srityje taikoma ta pati taisyklė. E, valstybės narės turės galimybę susitarti dėl kompromiso e, Europos standartų klausimų. Ir mes, priimdami šį, ir diskutuodami dėl šio sprendimo, turime galimybę parodyti, kokia yra mūsų konkreti pozicija. Ačiū. Panas Gambus. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponios ir ponai. Šioje diskusijoje turėtume savo užduoti tokius klausimus. Ar šios pastangos mus toliau, e, mums paties pasiekti pažangos, ar dar labiau trukdys įgyvendinti užsibrieštus tikslus? Manau, kad komisijos įsipareigojimas geriau įvertintus e, e, ir patikimesnius pasiūlymus teikti užtikrins, kad mes pasieksime mūsų bendro tikslo, tai yra sumažinti ženkliai azotoksido teršalus. E, tačiau reikia elgtis atsargiai ir labai įdėmiai kai kalbame apie e, tų e, rodiklių kontrolę ir tų rodiklių gyvendinimo ir taisyklių laikymosi kontrolę. Mums nereikėtų užbėgti už akių e, technologijų vystimuisi, nes tai mums kainuos per nelik daug. Kad Talonai sako, jog linki naujas, naujos, per naujosius metus daug sveikatos ir darbo. Tai yra, Europai reikia darbo, mums reikia e, kurti realistišką Europą ir užtikrinti e, tvarų ir e, kokybišką ūkio augimą ir gerovės kūrimą. Mes įsipareigojome tam tikriems dalykams e, prieš keltą savaičių e, Paryžiuje, tačiau e, tie, tos įsipareigojimus bus įmanoma įgyvendinti tik tai, jeigu laikysimės to, ką esame užsibrėžę pasiekti. Dėkoju. Ačiū, ponė Šaldė Mozo, vieną minutę. Er Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai sutinku, kad e, reikia toliau testuoti automobilius ir išsiaiškinti, kaip ir kokia realiai yra kylanti iš automobilių tarša. Tačiau nepriimtina yra tai, kad e, tų e, testavimo sąlygų pakeitimas prisidės prie azotoksido rodiklių didėjimo. Tačiau šis pasiūlymas yra tuo pat metu ir kontraproduktyvus. yra e, rengiamas e, teisės aktų paketas siekiant pagerinti oro kokybę, tačiau E, kol kas šitas, šito mes nepasiekėme. Daugybė tūkstančių žmonių miršta ir susirga nuo e, užteršto oro Europos Sąjungoje. Ir mes nenorime, kad e, būtų gyvendinta ir sukurta tokia sistema, kuri kaip tik prisidės prie tų mirčių didėjimo ir susirgymų skaičiaus augimo. Reikia, ponia komisijos narė, kad jūs įvestumėte griežtesnius rodiklius ir taisyklės, nepakengdami piliečių sveikatai. Ponas Roil, mėlyje kolegos, tai yra tikrai labai audringa diskusija mes susitarėme dėl ribinių verčių ir visi žinojome, kad jos vertinamos e, laboratorijose, o ne pagal realias sąlygas. Tuomet kilo, kilo skandalas ir komisija ilgai dirbo ieškodama naujo testavimo, e, naujos testavimo procedūros. E, ir veikia taip greitai, kad pateikė pasiūlymą, kurį suderino su valstybėmis narėmis. Ji veikia labai greitai ir pateikė realistišką pasiūlymą. Reikėtų komisiją už tai pagirti. Tačiau jinai nuolat drapstoma purvais. Mes dabar turėsime įvestą procedūrą, kuri atitiks e, e, realias e, sąlygas, realybės sąlygas. Visi apie tai kalbėjo, kad to norėjome ir tai vyks protingai, skaidriai ir sparčiai. Vieninteliai už tai atsakingi atsakingi, tai yra atsakingi už tai, kad ne, nebus patvirtinta ši sistema, bus tie, kurie atmes tokį pasiūlymą. Ir, nes mes daugybę metų e, turėjome taikstyti su labai prastais e, e taršos rodikliais mūsų e, gatvėse. O tie, kurie pasisako už geresnę oro kokybę, už, greitį, už spartesnius ir aukštesnius standartus atitinkančias, atitinkančias testavimo procedūras, tik laimės. Taigi, gerbėmieji, apsispręskite, ar jūs norite e, kiek manoma spartesnių ir veiksmingesnių žingsnių jau dabar, ar nuolatinio e, politinio purvo drapstimo. Dėkoju. Ačiū, dabar pradedame pasis, spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirma, ponia Šaitė Pirek kalbės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad aš irgi radau išeitį, tik nežinau, ar komisija ir taryba sugebės įrodyti. Uh, jog 50 ar 70 ribinės vertės viršijimo norma yra priimtina. Šiandien e, sakoma, kad reikia laikytis ribinių verčių ir jeigu ji būtų, e, ji būtų peržengiama, tai būtų neteisėta. Tad e, reikėtų užtikrinti, kad tų ribų būtų laikomasi praktikoje ir tai būtų įmanoma. E, JAF viena automobilių pramonės įmonė taip pat galvoja apie papildomų katalizatorių įrengimą e, siekiant e, išspręsti taršos klausimą. Tad kodėl komisija ir automobilių kuriejai negalėtų pasiremti šiuo pavyzdžiu. Mano manimu, mes galime rasti tvarų pasiūlymą, o dabartinis pasiūlymas, mano nuomonė, nėra tinkamas. Noriu priminti, kad pagal šią procedūrą visi kalbė, kalb, kalbėsite tik taip po vieną minutę. Toks yra ribojamas e, laikas. Dabar žodis suteikiamas kitam kolegoj. Dėkuoju, pirmininkė. Pranešimai apie Volkswageno sukčiavimą pastatė automobilių pramonę į labai nepatogią situaciją. Mes esame Ispanija, automobilių gamybos šalis, 2 milijonai darbo vietų sektorius pas mus sukuria ir todėl turėtume tinkamiausius sprendimus čia priimti. Turime pasižiūrėti, kokia yra pasaulinė situacija sektoriaus, turime apsaugoti darbuotojus, taip pat turėtume užsuteikti garantijų perkantiems automobilius ir taipogi dar pasirūpinti išmetal, dar, išmetamų taršalų kiekių mažinimu. Taigi bandymai realiomis sąlygomis yra prievolė, teisinė prievolė, bet jos taipogi pageidauja ir piliečiai. Šių priemonių reikia imtis skubiai, jeigu norime sumažinti teršalų kiekį. Ačiū, dabar žodis ponai Pulčiak. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi dėl uh, to, kaip vyksta šios diskusijos ir jo, jų tendencijų. Man atrodo, kad parlamentui dažnai trūksta pagarbos jo atžvilgių. Tačiau pagrindinė klaida galbūt buvo e, ta ir kad buvo nustatyti e, per daug griežti standartai ir reikalavimai, kurių realiomis vairavimo sąlygomis tiesiog neįmanoma išpildyti. Tad mano manimu, e, atsižvelgiant į tai, reikėtų e, į tai atsižvelgti. Mano tikslas taip pat yra apsaugoti vartotojus ir aplinką, tačiau E, turime neužmiršti ir tvaraus vystimosi tikslų. Pone Grapinį, ačiū. Pone komisijos narė, ponios ir ponai, norėčiau e, pateikti pirmą pastabą, tai yra gaila, kad nėra tarybos atstovų. Visi šioje diskusijoje, visų institucijų atstovai turėtų dalyvauti. Kolegos teisingai sakė, jog norime pagerinti oro kokybę Europoje ir ne tik tai e, reglamentuodami automobilių sektorių. Tad jei atmesime komisijos pasiūlymą, tai yra e, emisijų išmetamų realiomis automobilio um, naudojimo sąlygomis e, testavimą, tai reikš labai daug. Aš nežinau, ar tai bus geras sprendimas ir ar tas e, komisijos pasiūlymo, um, galbūt e, nagrinėjimo ir gyvendinimo nukelimas padės mūsų vartotojams. Nemanau, kad tai yra geras sprendimas, todėl Aš nesu linkusi atmesti komisijos pasiūlymą, tačiau reikėtų gerai pamastyti prieš, e, taigi reikėtų geriau pamastyti prieš e, tariant ne per balsavimą. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien paaiškėjo, kad Opelis taipogi sukčiauja ši įmonė ši įmonė bando sukčiauti ir dabar praktiškai žurnalistas, e, flamandų žurnalistas valstybės institucijų darbą atlieka piliečiai dėl to kenčia ir be jokios abejonės, jeigu aš turėčiau pasirinkti tarp automobilio, kuris važiuoja greičiau ir tokio, kurio dėka bus apsaugota mano vaikų sveikata, tai be abejo aš pasirinksiu pastarąjį. Mes, kaip europarlamentarai, turime, e, turime ambicingesnių tikslų siekti e, dėl savo piliečių. Ačiū, baigsiu čia šią procedūrą, nors tai yra dar kolegų, kurie norėtų pasisakyti, tačiau mes neturime pakankamai laiko tam. Dabar suteikiu žodį e, ponui Javor, kuris yra Envi komiteto atstovas. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėlyi kolegos, Gerbiamoji komisijos narė, iš šios diskusijos darau išvadą, kad daugiau ar mažiau visi suturėme kad e, atitikties veiksniai, pas, veiksnys pasiūlytas komisijos nėra realistiškas. Net ir komisija jį vertina kaip nepakankamas siek, pasiekti mūsų tikslo. Uh, Taip pat buvo kalbama apie e, sprendimo įgyvenimo nukelimą, tačiau reikia pasakyti, kad e, reglamentas įgalios 2019 metais mes turėsime pakankamai laiko į tą reglamentą pagerinti, patobulinti ir e, užtikrinti, kad būtų geriau apsaugota Europos piliečių aplinka. Tas pasiūlymas arba jį, jam pritarti arba jį atmesti nemanau, kad jis yra e, demokratinis. Tad norėčiau jūsų paprašyti pritarti šio pasiūlymo atmetimui ir e, priversti komisiją ir tarybą sugrįžti prie dėrybų stalo ir pasiūlyti, parengti geresnį dokumentą. Būkite realistiškesni ir drąsesni, siekdami apsaugoti mūsų piliečių sveikatą. Dėkoju, pirmininkė. Dabar kalbės komisijos narė Bienkovska. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamą parlamento nariai. Ačiū už išsakytas nuomonės. Aš jas visiškai suprantu ir jūs labai gerbiu. Norėčiau grįžti prie esminių klausimų. Visų pirma, dar kartą norėčiau pabrėžti, kad komisija neignoruoja siūstų e, signalų. E, signalų, kurie buvo siūsti 2006-aisiais, kai buvo pasiūlyta Euro 6 ir 5 norma. Bet tuomet mes kalbėjome apie testavimą laboratorijoje. E, taip pat 2012 ir 2011 metais GRC, nežinau. GRC e, į mus kreipėsi dėl teršalų kiekio ir mes įsiklausėme į jų nuomonę. Taip pat įsiklaus... šiandien klausomės jūsų. Kalbant apie atitikties e, veiksnį, visų pirma, turime suprasti, kad valstybės narės nepakeis savo nuomonės. Uh, Jeigu nepritarsime pasiūlymui, visas e, procesas labai užsitęs. Jeigu neturėsime 2017 e, metais aiškių taisyklių, situacija nepagerės. Kitaip tariant, emisijos ir toliau e, realiomis sąlygomis bus 4-5 kartus aukštesnės nei kad turėtų būti. Tai taip pat, re... o Jeigu mes atmesime pateiktą pasiūlymą, tai taip ir atsitiks 2017 metais. Kažkada buvo 500 mg kilometrui teršalų kiekis. Mes ėmėmės veiksmų jį sumažinti. Ir šiandien e, Komisija taip pat yra pasirengusi bendradarbiauti ir pasirengusi pateikti savo pasiūlymą e, balsavimui per kitą sesiją. E, mes siūlome aktyvuoti e, nuo kitų metų kasmetinę peržiūros sistemą. Tai reiškia, kad sumažinsime antrai atitikties veiksnį jo svarbą. Ir antra, E, turime dar vieną pasiūlymą, kaip pagerinti numatytą e, naują sistemą. Labai tikiuosi, kad tai įtikins bendalį jūsų balsuoti už e, pasiūlymą dėl naujos testavimo sistemos. Ačiū. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi yhden päätöslauselmaesityksen ja keskustelu on päättynyt ja Pabaigai pasakysiu, kad buvo kreipiamasi su e, rezoliucijos pasiūlymu. Dabar diskusijos baigiamos, toliau bus vasario mėnesį balsuojama. Kolegai žodis. Taip ačiū, panė pirmininkė. Mes ką tik išklausėme komisijos narės, kuri minėjo įsipareigojimus ateičiai, tačiau sprendimas. E, E, priimtas šio, šiuo klausimu yra komisijos ir tarybos sprendimas. Mes neturim, neišgirdome jokių įsipareigojimų iš tarybos pusės. Komisijos e, pas, įsipareigojimai nėra pakankamai tvarūs ir vertingi, jeigu mes neiškirst, neiškirstame ir tarybos pozicijos šio klausimu. Tad norėtume, kad jūs kreiptumėtės į tarybą, kur, kad ji pateiktų savo poziciją mums e, šiuo klausimu. Dėkoju. Tällainen proseduaalinen työjärjestyspuheenvuoro vaan kyseessä oli poliittinen puheenvuoro. Ja esityslistalla on se... Čia buvo politinis pareiškimas, e, nesusijęs su mūsų darbo tvarkė. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmen, e, vaidmuo skatinant pagrindinės ES vertybės.